Bene, possiamo iniziare. Sveiki, galime pradėti mūsų posėdį, nors ir perbėgant iš vienos salės į kitą už šiek tiek užtrukome, nes e, turėjome jungtinį posėdį su kitu komitetu, moterų teisų ir lyčių lygybės komitetu. Galbūt kas nors pasiklydo. Taigi, jeigu nieks neprieštaraujate, galime tvirtinti darbo atvarkę. Ir taip pat e, balandžio 11-12 posėdžių protokolus galime patvirtinti. Aš kaip pirmininkas neturiu ką daug pasakyti, nebent tai, kad e, nuo mūsų praeito susitikimo gegužės 30 dieną nebuvo e, Strasbūro plenarnės sesijos ir mes nepatvirtinome skubių rezoliucijų, nebent vienas pranešimas. Šią savaitę buvo mesti labai e, sunkus kaltinimai prieš Valetiną Patenko, kuri yra rusų žmogaus teisų gynėja. Ir jinai yra e, pilietinės visuomenės e, organizacijos gynėja ir tvirtinama, kad jinai pažydė 31 straipsnį, neva neįregistravo tinkamai nepelno siekiančios organizacijos. Taigi pradėta byla prieš Valentiną Permenko, pateikiant kaltinimus dėl įvairiausių pažeidimų. Ir mes labai tikimės, kad šios ponios atžvilgių pateikti kaltinimai būtų kaip įmanoma greičiau atšaukti ir mes darysime visą įmanomą spaudimą, kad taip ir įvyktų. Dar kitas pranešimas norėčiau pasveikinti Sakarovo draugijos programos studijų laureatus, 17 metų laureatus. Tai yra Sakarovo programos, žmogaus teisų gynimo programos e, laureatai. Tai jau yra antri metai, mes organizuojame šią iniciatyvą ir pastebėtas tikrai programos sėkmės aspektas. Pernai buvo 150 kandidatų, dabar daugiau nei tūkstantis, iš jų išrinkome 14 nugalėtojų iš viso pasaulio, kurie iš tiesų yra jau įsipareigoję e, žmogaus teisų gynėjai. Jiems skiriama dviejų savaičių intensyvi mokymo programa, kuri vyksta Briuselėje, sustikimai su parlamento pirmininku. Ir štai jau kitą savaitę jie dalyvaus mokymuose dėl žmogaus teisų, kuriuose dalyvaus 16 metų Sakarovo premijos laureatė. Jo taip pat e, jie skaitys ir paskaitas. Šian, šiais metais Briuselio programoje didelis dėmesys žmogaus teisų sklaidai ir taip pat kontaktams su būtent šioje veiklo srityje dirbančiais asmenimis. Taip pat numatyta individuali susitikimų programa su institucijų darbuotojais bei nariais. Sakarovo draugija mūsų supratimu yra investicija į ateitį ir mes esame pasiryžę kartu draugė su jumis prisidėti prie tų mokymų, kurie vyks Briuselėje ir tikimės ir taip pat jūsų paramos. Labai svarbu, kad mūsų darbui būtų, taip sakant, ir grįžtamasis ryšys, kad mes galėtume jūsų šalise identifikuoti žmogaus teisų srityje esamas problemas. Iš Gruzijos yra atvykęs Alam Džarvaršvili ir kiti taip pat svečiai. Aš juos norėčiau nuoširdžiai pasveikinti ir taip pat, taip pat jiems noriu suteikti žodį, kas norėtų pradėti. Uh, Labai dėkoju, labai dėkoju iš įžangą ir dėkoju Jums už galimybę dalyvauti Sakarovo draugijos programoje. Uh, Aš esu, aš esu Sara Zabešvili, aš iš mm, Gruzijos atstovauju pilietinės visuomenės organizacijai, kuri propaguoja socialinės ir ekonominės teisės mano šalyje. Aš užsiimu daugiausia įmonių socialinės atsakomybės klausimais. Mes e, bendradarbiaujame su įvairiomis įmonėmis, su Gruzijos vyriausybė, skatindami ją tvirtinti atitinkamą politiką ir taip pat bendradarbiaujame su kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis tam, kad paskatintume kurtis partnerystės tarp įvairių pilietinės visuomenės organizacijų, e, e, kad jos galėtų gyventi bendrus projektus. Mes norėtume da, užtikrinti, kad da, mūsų šalis galėtų žengti darnaus vystimosi keliu. Labai dėkoju, jei jūs turite kokį nors klausimą, aš su malonumu į juos atsakysiu. Good morning. Labas rytas, aš esu Asmat Kavaš iš Tuniso. Aš esu iš Tuniso ir Tunisas tai yra aš. Būtent Tunise prasidėjo revoliucija ir mes tikimės, kad mes galėtume užtikrinti, pas, pasiekti savo revoliucijos iškeltus tikslus, tai yra užtikrinti orumą, darbą, ir laisvę visiems. Mes ieškome naujų būdų ginti žmogaus teisės, norime įgalinti jaunimą, dirbame su jaunimu gyvenančiu skurčiuose regionuose, rajonuose ir mes taip pat daug dėmesio skiriame kovai su ekstremizmu ir stengiamės sudaryti galimybės jaunimui dalyvauti viešuosiuose projektuose. Taip pat e, dirbame ir su vietos e, valdžios atstovais ir vietos gyventojais. Kolegai, dėkoju. Gal yra kas norėtų užduoti kokį klausimą mūsų viešnioms? Jeigu tokių nėra, tai labai noriu padėkoti, kad jūs atvykote. Ačiū už jūsų visą darbą ir už tai, kad jūs e, taip pat atvyksite į Veneciją. Ir dar kartą dėkui, kad esate su mumis. Kągi, pereikime prie kito darbo tvarkės punkto, tai yra tarptautinės prekybos ir es prekybos politikos poveikis pasaulinėms vertės grandinėms. Aš visų pirma norėčiau padėkoti kolegoms, kurie prisidėjo rengiant nuomonę, kurią e, ruošia mūsų pakomitetis, tai yra INTA komiteto atstoviai dėkoju. E, balandžio 12 dieną buvo išdalintas e, nuomonės projektas anglų kalba ir buvo pateikti 61 pakeitimas. Jie yra išversti visas kalbas. Galima pasakyti, kad darbas atspindi mūsų bendrą mintį, kad vertės grandinės ir globalizacija turėtų suteikti galimybę visiems ir taip pat sumažinti negatyvų poveikį žmogaus teisėms ir prisidėti prie tų teisų apsaugos bei aplinkos apsaugos. Kai kurie pakeitimai tvirtina, kad pasaulinės vertės grandinės suteikia taip pat ir progą ginti žmogaus teisės. Ir ekonomikos subjektai turėtų turėti mm, teisinių paskatų, leidžiančių rinktis tarptautinėje erdvėje būtent tokį teisingą požiūrį. Tai turėtų būti veiksmingos ir praktikoje pritaikomos teisės normos. Daugelis pateiktų pakeitimų pasisako už veiksmingesnį politinės bei komercinės politikos priemonių naudojimą, pasisako už žmogaus teisų apsaugą, numatytos įvairios išlygos žmogaus apsaugos mm, normoms, kurias galėtų naudoti būtent pasaulinės įmonės. Taip pat kiti pakeitimai pasisako už ženklinimo inovatyves sistemas bei vartotojų didesnį informatumą bei tvarius viešuosius pirkimus. Taip pat mes rėmės ir ankstesniais e, pranešimais dėl e, socialinės įmonių atsakomybės ir mes norime apsibriežti dešimčia kompromisų, į kuriuos įtrauktume kaip įmanoma daugiau pakeitimų. Taip pat bus numatytas ir balsavimo procesas. Ir tą mes darysime dar iki kito trečiadienio susitikimo Strasbūrė. Taigi esu įsitikinęs, kad taip pat ir Into, Inta komiteto indėlis bus labai reikšmingas. Ir dabar aš norėčiau žodį suteikti šešėliniam pranešėjam. Pirmiausia, pradėsime nuo kolegos Džip. Pone pirmininkė, Pone Gudlib man pateikė savo pasisakymą raštu, jį dėja negalėjo dalyvauti šiame posėdėje. Aš galiu Jums perskaityti jos pareiškimą. Pirmiausia, aš norėčiau atkreipti Jūsų dėmesį į tai, kad mums reikia atsižvelgti į tai, kad labai trumpa, bet labai konkreti nuomonė gali turėti didesnį poveikį nei labai ilgas dokumentas. Todėl reikėjo užtikrinti, kad nebūtų dubliuojamos tos pačios mintis ir kad komiteto nuomonė būtų išsakyta labai aiškiai. Kuo mažiau pasakysime, tuo garsiau nuskambės ta mūsų nuomonė. Atsižvelgiant į tai, kiek buvo pateikta pakeitimu, akivaizdu, kad egzistuoja įvairių nuomonių dėl ta. Uh, globalių vertės grandinių ir dėl to, kaip reikėtų jas tvarkyti. Mums reikėtų pabandyti ją susiderinti tam, kad ši nuomonė būtų kuo geriau subalansuota ir kad kuo daugiau e, jos turinio atsidurtų galutinėme dokumente. Viena vertus, e, šios vertės grandinės atveria mums naujos galimybės, antra vertus, e, kelia naujų problemų žmogaus teisų srityje. Todėl reikia paminėti pagrindinės žmogaus teisų problemas, su kuriomis susidurima. Ir aš nebejoju, kad tai ir bus padaryta. Bet to aš manau, kad e, prival, reikalavimas atlikti privalomą išsamų patikrinimą yra pernelik griežtas. Mes turime pagalvoti apie tai, kaip galima būtų uh, surasti kitokių šiek tiek lankstesnių priemonių, kad galime užtikrinti įmonės socialinę atsakomybę. Dėkuoju. Dėkuoju. Norėčiau Jums pasakyti, kad noriu padėkoti už e, išreikštą nuomonę. Pamėginsime parengti santrauką, kad e, šita mūsų žinia pasiektų ir imtą komitetą ir galiausiai parlamentui pateikta, pateiksima nuomonė bus, būtų sklandi. Balsavimas numatytas AFET komitete birželio 19-20 dieną. O pranešėjai, kaip sakiau, susitiks kitą savaitę, trečiadienį Strasbūrė. Kągi, tada ir baigime šį darbo tvarkės punkto nagrinėjimą, perkime prie kito punkto, tai yra Europos išorės veiksmų tarnybos tolesni veiksmai susiję su skubia rezoliucija dėl Burundžio. Trattandosi di riunioni a porte chiuse, e quelli che non c'entrano. Tai yra posėd, uždaras posėdis, todėl kas neturi teisės jame dalyvauti, prašom išeiti iš salės.